Damen und Herren, ich äh, eröffne die Sitzung. Herr Van Rompuy ist auf. Ponas ir ponai, pradėkime posėdį. Ponas Van Rompėjus yra pakeliui, po kelių minučių atvyks, tačiau turiu Jums keletą procedūrinio pobūdžio pranešimų. Nuo 15 valandos ir 15 minučių mane pirmininkaujančio kėdėje pakeis ponas Tajanis, nes 15.30 turiu sustikti su Kolumbijos uh, valstybės prezidentu Europos parlamente. Tas susitikimas buvo suderintas dar prieš nustatant šio viešojo pirmininkų suėgos posėdžio datą ir laiką. Taigi prašau jūsų supratimo dėl to, kad nuo 15 val. 15 minučių pirmininkavimą perins ponas Tajanis. Noriu jūs paklausti, ar turėtumėte kokį nors ypatingų pagėdavimų, kad galėtume prasmingai praleisti laiką iki atvykstant ponui Van Rompėjui, kadangi esate visi laimingi ir pagėdavimų neturite, tai trumpam posėdį nutrauksime, kol atvyks tarybos pirmininkas. Pirmininkė, čia ne dėl to, kad mes neturėtume jokių pageidavimų, na, tai yra, tiesa yra ta, kad jūs uh, praktiškai iš anksto visus mūsų pagėdavimus patenkinate. Ačiū, kad nebejojate mano kompetencijų ir sugebėjimais, sako pirmininkas. Okay. Herzlich willkommen, Herr Präsident des. Sveikiname tarybos pirmininką. Sveiki atvykę. Taip pat sakau komisijos pirmininkui, ponas ir ponai. Pirmiausiai, Europos parlamentas turi atsiprašyti dėl to nedidelio vėlavimo tiek tarybos pirmininkas Van Rompėjus, tiek komisijos pirmininkas Junkeris e, pagal protokolą buvo nuvesti į sveikatos apsaugos sveikatos komiteto posėdį, kuris vyksta kitame pastate, nežinau, ar kilo abejonių dėl abiejų ponų sveikatos. Dėl to, kad jie buvo nusiusti į tą kitą posėdį, tačiau bet kokiu atveju vėlavimas yra dėl mūsų kalties, dėl to atsiprašau. Prieš pradėdamas posėdį ir suteikdamas žodį ponui Van Rompėjui, norėčiau jums kaip Europos parlamento pirmininkas trumpai pasakyti, kad uh, Tai yra tikrai paskutinis viešas pinigų saugos posėdis, kuriame ponas Vanrampėjus pristatys paskutiniosios vadovų tarybos išvadas. Pone Van Rompėjau, norėčiau Jums padėkoti Europos parlamento vardu, tau padariau per vadovų tarybos posėdį ir dar kartą noriu tą pakartoti šioje salėje. Ir kolego akivaizdu Jums pasakyti tą patį, ką jau pasakiau pradovų tarybos posėdį. Prieš penkerius metus e, pradėjus jums eiti šias pareigas, e, e, jūs leidotės į visiškai nežinomą iki tos rytį, ėmėtės darbą, kuris buvo labai sudėtingas Europos Sąjungoje, nes pirmininkauti skirtingo formato 28 asmenų E, vadovų tarybai, turint omenyje e, vadovų sudėtingus charakterius ir ambicijas, tikrai e, buvo labai sudėtinga, ypač turint omenyje, kad jie pirmiausiai siekia atstovauti savo šalių interesams ir suderinti tuos skirtingus interesus. Tikrai reikėjo tiek jūsų toligumo, tiek ramybės, tiek jūsų išminties tam, kad pasiektumėte kompromisų, kurių reikėjo pasiekti. Europos parlamentas skeptiškai iš pradžių vertino vadovų tarybos pirmininko pareigas, kai kurie kolegos reiškia dėl to pakankamai garsių abejonių. Jūs optimaliai išnaudojate laiką, kai ėjote šios pareigas ir tą pripažino ir jūsų kritikai, kuris stebėjo jūsų darbą, padėkodami jums tiek už bendradarbiavimas su Europos parlamentu, tiek e, už jam parodytą pagarbą mes ne visuomet e, džiaugdavomės dėl vadovų tarybos posėdžių laiko, nes jie dažniausiai sutapdavo su Europos parlamento plenarinėmis sesijomis. Tikiuosi, kad per šią kadenciją tvarkarsis pasikeis, tačiau posėdžių laikas tikrai e, nedarė neigiamos įtakos nei jūsų darbo kokybė, nei mūsų bendarbiavimo kokybė. Taigi šio posėdžio, paskutinio posėdžio pradžioje noriu Jums padėkoti už bendarbiavimą tarp mūsų institucijų tiek e, savo institucijos vardu, tiek asmeniškai norėčiau Jums palinkėti kuo geriausios kloties mes darant šeiminę nuotrauką naujos vieties tarybos iš tiesų buvo daromos dvi nuotraukos. Viena buvo įprastinio formato šeimininė nuotrauka, kurioje E, pozavo institucijų atstovai, valstybių vadovai, ES institucijų vadovai ir kita šeiminė nuotrauka buvo skirta Hermanui Van Rompėjui, e, kuriais buvo nufotografuos savo vaikais, žentais, marčiomis ir anūkais. Ir e, turiu pasakyti, kad visi anūkai elgėsi ramiai, kol salėje pasirodė Davidas Kameronas, po to jauniausias anūkas pradėjo verkti, tačiau tikiu, kad tai buvo tik tai atsitiktinumas. Nepaisant to, tai buvo jaudinantis momentas, už kurį jūs buvome visi labai dėkingi. Hermanai, dėkoju už bendrabiavimą ir sėkmės ateityje. Mr. President, Mr. President of the European Commission, honorable members, thank you. Pirmininkė, parlamento pirmininkė, gerbėmiai nariai. Ačiū Martinai už um, tokius malonius žodžius. Um, man bus malonu supažindinti jūs su spalio mėnesio vadovų tarybos rezultatais. Tai buvo paskutinė taryba man pirmininkaujant. Tai buvo iš tikrųjų įsimintina vadovų taryba, daugiausia dėl to, kad buvo susitarta, pasiektas susitarimas dėl klimato ir energetikos 2020-2030 metų laikotarpį. Vienas iš pagrindinių žmonijai tenkančių iššūkių ir um, tai yra vienas iš didžiausių iššūkių ir vienas aktualiausių klausimų Europos parlamentui. Mes buvome užsibrėžę spalio mėnesį kaip galutinį terminą ir pasiekėme šį tikslą. Mes turime suteikti ūkio subjektams tikrumo tam, kad būtų galima daryti investicijas, skatinti mokslinius tyrimus ir galiausiai siekti palikti švarę planetą mūsų anūkams. IPCC Tarp parlamentinė e, komisija paskelbė savo ataskaitą neseniai, kur kalbama apie tai, kaip reikėtų e, stabdyti klimato kaitą. ES turi dabar sumažinti bet 40 procentų savo CO2 emisijas iki 2030 e, metų. Ir toks sprendimas reiškia, kad ES iš tikrųjų daro svarbų įnašą tarptautinėse dėrybose dėl klimato kaitos stabdymo. Žinome, kad kai kurie jūsų pageidavo ambicingesnių tikslų kai kuriais požiūriais. Tačiau norėčiau pasakyti, kad reikia iš tikrųjų uh, įvertinti tai, kad e, pasiektas susitarimas apskritai dar iki Paryžiaus konferencijos 2015-aisiais vyksiančios. Taigi dabar mes jau turime pagrindą Paryžiaus konferencijos dėryboms ir Po to, kai buvo pasiektas susitarimas, Junktinių tautų generalinis sekretoras Bankimūnas pasveikino ES pasiek, pastangas ir tai, kad ES išlieka globali lyderė ir siekia aukštų klimato kaitos stabdymo tikslų. Europos taryba sutarė dėl keturių pagrindinių tikslų, kuriais siekiama siekti teikti energiją, kuri būtų švaresnė, saugesnė ir įperkama. Pirmasis tikslas - klimato tikslai ES viduje sumažinti 40 procentų CO2 emisijas iki 30 metų. Tai yra e, privalomas tikslas. Ir norėčiau pabrėžti, kad jis atitinka ir mūsų ambicingas ilgalaikius tikslus, kurių turime pasiekti iki 50-ųjų. ES ETS sistema turėtų padėti pasiekti pusę užsibriešto tikslo. Mes turime užtikrinti, kad ir mūsų tautinis konkurencingumas ir darbo vietų kūrimas nebūtų neigiamai paveikti. E, kita tikslo siekimo dalis priklauso ne ETS sistemai, nacionaliniai tikslai, kurie turėtų būti realiai pasiekti ir prisidėtų prie mūsų bendrų pastangų. Antras tikslas - švari energija. Mes įsipareigojame bent 27 procentus atsinaujinančių energijos šaltinių naudoti iki 30 metų. Mes čia kalbame taip pat apie privalomą tikslą ES lygmenių. Tai yra tokia sritis, kur technologijos sparčiai keičiasi ir dar per anksti prognozuoti, kaip keisis pramonės situacija ar vartojimo, vartojimas. Taigi tikslesni skaičiai bus dar teikiami ateityje. 27 procentai arba daugiau iki 2030 metų. Tai reiškia, kad iki tada ES bent jau padvigubins savo švarios energijos naudojimo kiekį. Trečias tikslas e, energijos taupimas. 27 procentais turi padidėti energijos nuvartojimo veiksmingumas. Ir šis skaičius toks pat kaip ir ankstesnėje programoje. Ir mm, prognozuojame tokį skaičių 2030 metams atsižvelgdami į dabartinę technologijų raidą. Ir mm, ES apskritai turėtų siekti 30 procentų tikslo. Tai taip pat padės mums mažinti energetinę priklausom, energetinė priklausomybę, kas yra aktualu visiems. Žinau, kad daugelis šiame parlamente turi stiprią nuomonę dėl veiksmingo energijos naudojimo. Ir e, dabar jau mūsų tiksl, balsas išgirstas. Ketvirtas tikslas - energetikos tinklai, tinklai ir jų sujungimas. Mes turime užtikrinti energijos tiekimo saugumą. Mūsų tikslas būtų susijęti elektros tikslus iki 30 metų. Mes čia kalbėtume apie ES projektus ir elektros, ir dujų sektorėje. Ir tie konkretūs projektai yra, aišku, svarbesni negu popierinės deklaracijos ir mes turime iš tikrųjų kurti mm, energetikos sąjungą, kas yra labai aktualu ir Europos parlamentui. Gerbėmieji, mes taip pat mm, kalbėjome apie socioekonominę situaciją. Ekonomikos krizė truka ilgiau negu visi tikėjosi. Ekonomikos e, Nedidelis augimas daugiausiai susijęs su, su mūsų augimo potencialu, kuris šiuo metu vertinamas 0,05 e, nu, procentų. E, tai taip pat sąlygoja ir nepakankamai aukštą investicijų lygį bei aukštą nedarbą. Stebuklų nėra. E, ekonomikos augimas priklauso nuo produktivumo ir darbo valandų skaičiaus. Aišku, reikia nepamiršti investicijų apimčių. Todėl ekonomikos atsigavimas labai priklauso nuo mūsų mm, struktūrinių pajėgumų ribų. Taip pat reikia nepamiršti geopolitinio saugumo e, padėties, e, bei e, kuri daro įtaką ekonomikai, brik šalių sulėtėjusio ekonomikos augimo, sankcijų taikomų Rusijai poveikio, brik šalių ekonomikos lėtėjimas darė įtaką mūsų eksportui ir eurozonos ekonomikos augimui. Taip pat Dabartinės padėties priežastis yra susijusios ir su, su pinigų bei biudžeto politika, ypač turint omenyje, kad biudžeto sandara nebuvo grindžiama 2014 metų ekonomikos augimo apimtimis. Šiais metais mes e, pademonstravome, kad biudžeto politiką galime vykdyti e, lankščiai, atsižvelgdami ne tik į nominalųjį, tačiau taip pat ir struktūrinį deficitą 2013 e, metais priimti <clears throat> sprendimai dėl biudžeto deficito mm, apimčių mm, nedidesnių nei 3 procentai pagal Mastriktos sutartį buvo geriausias to įrodymas. Siekia pagerinti padėtį darbo rinkoje, mes turime mm, atsižvelgti, e, kad yra geriau apsaugotų darbo rinkos menų ir irgi pakankamai skurdžiomis darbo sąlygomis, e, taip pat ekonomikos, bendrosios rinkos kūrimas bei e, mokslinio tyrimų ir plėtros paskatos yra labai svarbus aspektai. Europos komisija numato investicijoms į ekonomiką per busmosius tris metus skirti 300 milijardų eurų. Tam reikės ir valstybių narių pastangų, tačiau investicijos yra pakankamai dėlės apimties, reikės jas e, stimuliuoti tiek e, paklausos, tiek pasiūlos pusėje. Ekonominė padėtis šiuo metu yra sudėtinga, turint omenyje, kad ekonomika auga nepakankamai, tačiau taip pat yra ir žema inflecija, ypatingai žema, ir ji daug mažesnė eurozonos šalise, palyginti su ne eurozonos šalimi, taip pat tai padidina uh, naštą, kuri tenka viešajam sektoriui, e, valstybės skolos daliai. Todėl privalome mobilizuoti atsisakė viso, visų tabų ir mm, ideologinių nuostatų mm, investicinės lėšas atsižvelgdami ekonomikos ir pinigų sąjungos principus, nes mūsų socialinė ekonomikos sistema yra grindžiama darbo vietomis ir ekonomikos augimu. Būtent dėl to vadovų taryba paprašė parengti iki gruodžio mėnesio sustiprinto ekonominio bendradarbiavimo ataskaitą. Manau, kad tai yra tinkamiausias kelias link tikros ekonomikos ir pinigų sąjungos sukūrimo. Apie tai mes kalbėjome savo 2012 metų ataskaitoje. Europos taryba taip pat aptarė ir užsienio reikalus. Kalbėjome apie ebolos protrukį vakarų Afrikoje. Dėl naujų įsipareigojimų per susitikimą mes sutarėme skirti mm, milijardą eurų kovai su ebola. Dabar šios lėšos turi būti sėkmingai panaudotos. Mes taip pat skiriame ebola koordinatorių ES mm, vardu, ponas Tinenydės. Vadovų taryboje buvo aptartas ir Ukrainos klausimas, kaip ir per visus susitikimus nuo kovo mėnesio. Ir mm, Ukrainos klausimas bus toliau aptariamas Per artimiausius um, posėdžius mes um, siekime, kad Rusija įgyvendintų Minsko susitarimą. Energijos susitarimas žiemai yra realiai pasiekiamas. Ir pirmininkė, gerbėmi parlamento nariai, kaip aš minėjau, Europos vadovų taryba Ši buvo paskutinė, kurią aš pirmininkavau. Ir atsisveikinau su valstybių vadovais ir pasakiau, kad visada siekiau veikti ir atstovauti ES interesams. Tai ES interesai yra daugiau nei 28 atskirų valstybių narių interesai. Kiekvieną kartą mes turime visi prie apskaitojo stalo sutarti, nors mūsų tikslai kartais skiriasi ir kartais iš tikrųjų reikia kompromisu, bet ir Europos vadovų taryba ir kitos institucijos parodo e, vėl ir vėl, kad ES ir 28 valstybių sąjunga gali sėkmingai veikti. Mes turime siekti tolesnių rezultatų, siekiant ekonomikos augimo ir užimtumo. Per paskutinius penkerius metus aš siekiau parodyti, kad ES institucijos gali veikti iš vien. Ir aš esu dėkingas ankstesniam mm, buvusiam Europos komisijos pirmininkui, Žose Manueliui Baroso, su kuriuo mes sėkmingai kartu dirbome nuo pat pirmos dienos iki praeitos savaitės. Ir aš taip pat norėčiau padėkoti Europos parlamento dviems pirmininkams, su kuriais man teko garbė dirbti. E, pirmininkas Ježiuk Buzek ir pirmininkas Martin Šulc. Aš taip pat e, ir su jumis palaikiau ryšius daugeliu parlamento narių. Kartais mūsų nuomonės išsiskyrė, tačiau, mano nuomonė, institucijos nėra konkurentės. Mes siekiame tų pačių tikslų, siekiame atitikti ES interesams ir patenkinti ES piliečių poreikius. Tai yra mūsų institucijų darbo variklis. Visos ES institucijos iš tikrųjų yra vienodai svarbios. Ačiū. Dėkoju pirmininkė ir dabar pirmą kartą per atvarą pirmininkų suigą suteikiu žodį išrinktajam komisijos pirmininkui, ponui Junkeriui, ponė Europos vadovų tarybos pirmininkė, ponė Europos parlamento pirmininkė, ponės ir ponai. Aš tikrųjų ne pirmą kartą su jumis kalbuosi. Man susidarė įspūdis, kad per pastarosios kelias mėnesius tikrai labai daug ir gal net per daug jau su jumis kalbėjausi. Taigi, čia mano užduotis nėra. Taigi čia mano užduotis yra m, mm, pristatyti Europos komisijos darbo programą, e, tačiau nedarysiu to detaliai, kadangi pagrindinis tikslas yra pristatyti e, E, tai, kas buvo kalbama Europos vadovų tarybos posėdėje praėjusiame, kuriame aš taip pat dalyvavau komisijos paskirtasis pirmininkas. Nebūčiau e, turėjęs būtinai dalyvauti tose posėdžiuose, tačiau dabartinis e, pirmininkas, panas Van Rompojus, maloniai mane kviesdavo visi tos posėdžius. Jau dalyvavau daugiau nei 120 tų panašių posėdžių. E, kitų formatų, dar kitose pareigose būdamas, tai aišku, labai didelės nuostabos ne, neapturėjau. Nenoriu komentuoti vadovų tarybos išvadų tokiais klausimais kaip energetika, klimato kaita ir taip toliau, nes aš e, diskusijose nedalyvavau, nepaisant to, kad, tas, kad aš visiškai pritariu vadovų tarybos išvadoms šiuose srityse. <clears throat> Būsimasis komisijos vicepirmininkas atsakingas už energetikos sąjungą turės įgyvendinti visus paskutinės vadovų tarybos sprendimus, taip kaip jie buvo priimti. Komisijos pirmininkas Šepčiovičius e, turėtų atvykti jūsų viešus posėdžius ir e, steigti jums informaciją apie iniciatyvas, planus ir pasiūlymus, kurias teiks komisija. Taip pat aš paprašiau komisijos narės Kalnietės atsakingos už klimato energetikos politiką dėti visas pastangas tam, kad per Taryžiaus, Paryžiaus konferenciją 2015 metų ES sugebėtų laikytis bendros vieningos pozicijos, nuseklios pozicijos. Šiais klausimais man labai rūpėjo vadovų tarybos diskusijos ekonomikos klausimais, ypač e, eurozonos e, tarybos posėdžių, kuriam pirmininkavo e, Hermanas ir kuris turėjo priimti svarbius sprendimus. Džiaugiuosi, kad tiek vadovų taryba, tiek eurozonos taryba pritarė investicijų programai, kurios apimtis 300 milijardų eurų, apie kurią aš jums pranešiau Liepos 15 dieną, sustikdamas su jumis ir pristatydamas būsimąją komisijos veiklos programą. Aš ne, tikrai nemaniau, kad pristatydama šią programą tapsiu kalėdų seneliu. Aš maniau, kad ta programa yra būtina ir ją reikia skubiai įgyvendinti. Todėl ši investicijų programa bus svarstoma rytoj ryte, kuomet aš pirmininkausiu pirmajam naujos komisijos posėdžiui. Tokiu būdu mes pradėsime labai svarbų darbą, kurį aš sau leidau pradėti dar neturėdamas visų komisijos pirmininko įgaliojimų. Ir e, todėl artimiausiu metu galėsiu Jums pristatyti pagrindinės šios investicijų programos. Kryptis e, ši programa aprės, aprieps ne tiek viešai sektorių, kiek privatų sektorių, nes šiuo metu tikrai dar nelaikas didinti valstybės skolas ir biudžeto deficitus Europos valstybėse narėse nes didelio masto valstybės skola buvo turbūt viena iš pagrindinių priežasčių dėl perne, per, sąlygojusių pernelyg lėtą ekonomikos augimą, todėl dabar akivaizdu, kad e, būtina ir toliau vykdyti ir derinti e, biudžeto taupimo politiką su ekonomikos gavinimo politika. Todėl labai džiaugiuosi kad galės pirmininkauti tai valstybių vadovų grupiai, kuri teiks pasiūlymų dėl eurozonos ekonomikos gaivinimo, dar pirmininkaujant pirmininku Van Rompėjui, aš turėjau galimybę dalyvauti pirmame keturių prezidentų susitikime. Ir e, šiandien aš galėsiu šiai darbo grupiai pirmininkauti ir gruodžio mėnesį galėsiu vadovų tarybai pristatyti pirmosius e, kelio gairių pasiūlymus e, siekiant pagerinti eurozonos valdymą. Eurozona nusipelnė geresnio valdymo, mm. nes e, reikia siekti didesnės pažangos. Pirmininkė, aš nekomentuosiu nei energetikos, nei užsienio reikalų sričių, kurias jau pristatė Tarybos pirmininkas, aš noriu kuo glaudžiau bendradarbiauti su jūsų parlamentu, taip kaip elgiausi per pastarosius dešimtmečius, būdamas finansų e, darbo reikalų e, ministrų, premjerų. Aš e, su jumis sustiksiu visuomet, kada to panorėsite ir netgi jeigu nenorėsite. Ačiū. Dabar LP frakcijos vardu ponas Weberis kalbės. Uh, Ačiū. Pone pirmininkė, pirmiausia, norėčiau užsiminti apie Europos vadovų tarybos posėdžio rezultatus. Noriu padėkoti ponui e, Van Rompoj už tai, kad e, štai ir mūsų patvirtintos kadencijos komisija e, dabar jau galės pradėti, galėjo pradėti oficialiai darbą. Ir Žanas Klodas Junkeris gali pradėti dirbti kartu su visa komisijos narių kolegija. Noriu aiškiai pabrėžti tai, kad Europos vadovų tarybos rezultatas pasiektas yra labai svarbus, kad mes, europiečiai, susitarėme dėl ambicingų tikslų. Mes ir anksčiau buvome pasaulio pavyzdys, bet ir toliau norime tokiu likti. Taigi tikimės, kad tas signalas, žinutė pasiusta prieš susitikimą Paryžiui bus suprastas ir įvertintas, nes norime Paryžyje sudarėti privalomus tikslus, o ne tik e, neprivalomo pobūdžio laisvanoriškus įsipareigojimus. E, dėl tų e, skaičių, e, dėl kurių buvo sutarta 15 procentų, iš tikrųjų reikėtų žiūrėti gana rimtai. Turėtų E, būti jo griežtai laikomasi to tikslo e, taupyti ir per kitą dešimties metų laikotarpį ir lygiai taip pat ir dabar e, tas turėtų būti daroma. Reikia, aišku, visą laiką išlikti realistiškiams, žengti pirmin, tačiau e, neužbėgti už akių kai kuriems įvykiams pasaulyje ir, ir suprasti reikia tai, kad viskas tarpusavėje susiję E, energetikos e, išteklių kainos, taip pat e, glaudžiai susijusios su klimato kaita. Taip pat dar norėčiau paminėti, kad problemos susijusios su mažinimo tikslais yra labai konkrečios, iškylančios tiesiog įgyvendinant tuos tikslus, dėl kurių mes lyg ir bendrai sutarėme. Kai pasisuka kalbos apie e, konkretų kokį nors prietaisą, žmonių gyvenimą kasdienį, tada ir kyla tie visi iššūkiai. Taigi kartu su Žanu Klodu Junkeriu reikės e, žiūrėti, kaip priimti sprendimus valstybėms narėms, e, kad e, taikomus, kad jos juos ir įgyvendintų, ne tik įsipareigotų. E, E, ir ne, neatsikratytų tos naštos suversdamose Briuseliui. Be abejo, e, galvojant apie labiau nutolus regionus, pažangos yra e, pasiekta, tai tikiuosi, kad sprendimai ir toliau bus taikomi dėl vidaus rinkos. Tikriausiai iškils vienas pagrindinių klausimų dėl fragmentuotos vis dar rinkos ir ir ar pavyks e, pasiekti savo tikslų, turint tokią fragmentuotą rinką energetikos ir klimato kaitos rytyje. Taryba e, nori vis dar išlaikyti vienbalsiškumo, spri, vienbalsiškumo principą, priimant ir sprendimus, kurie susiję su svarbomis pramoniai e, sritimis. Tačiau taryba be abejo priima principinius sprendimus e, dėl to, ką siūlo komisija, tačiau ir parlamentas e, turi pareikšti savo paramą. Ir aš pritarčiau Europos parlamento pirmininkui Šulcui, kad e, tarybą reikia raginti laikytis sutartyse numatytų nuostatų. Dar užsiminsiu apie porą temų, kurios nebuvo ir iš tiesų darbo tvarkė, e, bet visgi yra svarbios. E, Pirmiausia, turiu galvoje e, premjero, Britų premjero Camerono pasisakymus dėl e, papildomos priemokos į biudžetą. Man atrodo, kad e, šitaip karščiuotis e, aukšto rango pareigūnų vienos valstybės narės nėra e, tinkama. Reikėtų jam patarti kiek atvėsti ir, ir vertinti situaciją blaiviai. O kitas diskusijų sukėlęs dalykas yra italų premjero Renzi reakcija į komisijos laišką, kuriame buvo užsiminta apie jo šalies finansinę situaciją. E, ir jis pareiškė, kad e, to neleisiu savo e, įsakinėti iš, iš Briuselio. Ponas Renzi E, pasisakė būtent taip, kaip e, vertinate jūs kaip e, baigiantis kadenciją pirmininkas tokius pasisakymus. Juk pasisakoma kartais dėl tokių Bruselio sprendimų, kuriuos pats pasisakantysis anksčiau ir parėmė. Taigi, kyla klausimas, kaip traktuoti tokį elgesį. Gal jūs galėtumėte, kai baigiantis kadenciją pirmininkas, tiesiog e, atskleisti mums kartas, e, kaip būna per tos posėdžius, ar toleruojamas toks elgesys e, tarp dalyvių, ar ne. Dėl skaičių susijusių su augimo prognozėmis, na, dėja, nėra jie tokie, kokių norėjome. Todėl tikrai paremsime Žaną Klodą Junkerį, kuomet jis e, teiks e, pasiūlymus dėl augimą kursančių priemonių. Kadangi esu naujas e, frakcijos pirmininkas, anksčiau tiesiog ne, nedalyvavau šiuose posėdžiuose ir norėčiau dabar visgi padėkoti ponui Van Rompojui už tai, kad puikiai ėjo šias pareigas, išsiskyrė savo stiliumi, kaip ir pats sakė. Man atrodo, jums tas stilius tikrai tinka, jūs pasirodėte gerai, derinote įvairiausius interesus, buvote tarpininkas tarp visų valstybių narių ir jeigu tik įsisamoninsime tai, kaip svarbu turėti tokio pobūdžio sustikimus, tokį formatą ES struktūrose, kai bandoma kalbėti vienu balsu, nepaisant to, kad valstybių narių vyriausybių pozicijos neretai būna skirtingos, manau, akivaizdu tampa, kad tinkamas vadovavimas e, tokiai struktūrai yra nepakeičiamas. Ir jums ta, su ta užduotimi tarkytis puikiai pavyko. Be abejo, ginčių įvairių buvo, bet e, ir jūs visą laiką palaikėte tą poziciją, kad reikia laikytis europinio požiūrio, reikia laikytis sutarčių, bet krizės akivaizdu, aišku, reikia ir skubių veiksmų imtis, reaguoti į susidariusią situaciją, jūs tą ir darėte. Aš EPP frakcijos vardu norėčiau padėkoti kadenciją baigiančiam Europos vadovų tarybos pirmininkui už nuveiktus darbus. Buvote tikrai geras e, mašinistas. E, Europos vadovų tarybos garvežio ir tikimės, kad e, tuos darbus toliau prat, puikiai prates ir naujasis pirmininkas ponas Tuskas. O dabar linkime jums visokio Europos kloties kitame gyvenimo etape. Ačiū ponui, jų, ponui Weberiui. Toliau kalbėjęs ponas Pitela. Socialistų frakcijos vardu bent. Vorrei associarmi anch'io alle parole di apprezzamento. Ačiū, Pinkis Šulcai. Ačiū už šią galimybę pasisakyti ir norėčiau padėkoti ponui Van Rompojui. Jis ėmėsi naujo darbo, tai buvo naujas postas, naujas darbas, kurį ponas Van Rompoj iš tikrųjų puikiai atliko su puikiu asmeniniu stiliumi. deklaracijos patvirtintos Europos vadovų taryboje yra galutiniai sprendimai. Ir Italijos vyriausybės pozicija, manau, yra nepriimtina. Nemanau, kad galėtume pritarti tokiai pozicijai, kurią išreiškė Italija jos pozicijai dėl Europos, kuri išreikšta pakankamai aiškiai. Europos vadovų tarybai tenka spręsti sudėtingus klausimus - užsienio klausimus, klimato kaita, ekonomikos augimas ir mm, man tikrai patiko, kaip ponas Junkeris Strasbūrė pasakė, kad uh, Dabar mūsų paskutinis šansas ir iš tikrųjų mums tenka labai sudėtinga užduotis. Panas Junkeris labai malonus žmogus, tačiau kartais pasigirsta labai griežtų gaidelių jo balse ir aš jas labai sveikinu, nes ES reikia užtikrinti saugę ateitį. Mes negalime pasitenkinti dabartinė padėtimi ir negalime leisti, kad išliktų tas pats nedarbo lygis, kad liktų tokia pat makroekonominė padėtis. Negalime sauliaisti nesėkmių tokiame, tokiamis aplinkybėmis, kai tiek daug žmonių reikia mūsų pagalbos. Taigi mes tikrai turime siekti pažangos ir pokyčių. Bet tam, aš jau esu tą sakęs ir pakartosiu dar kartą, mes turime užtikrinti viešųjų ir privačių lėšų tinkamą derinimą, turime užtikrinti tinkamą išlaidų stebėseną ir tam svarbu, kad Europos parlamentas dalyvautų šiame procese, šiuose diskusijose ir išsakytų savo balsą dėl užduočių paskirstimo. Gyvename pokyčių laikais ir mes tikrai turime atsižvelgti ir suderinti nacionalinės pozicijas. Ir puiku, kad mes tas pozicijas galime išdėstyti ir vieni kitus įsiklausyti ES lygmenių. Mes turime akcentuoti darbo vietų kūrimą, išnaudoti visas įmanomas galimybės išnaudoti visas galimybės, kurias mums teikia stabilumo ir augimo paktas. Nes tai mums leis pasitelkti tas išvada, e, išlaidas, kurios yra reikalingos tam, kad būtų galima kurti darbo vietas. Iš tikrųjų, kokia yra Europos biudžeto padėtis? Kaupėsi netlikti mokėjimai. Ir tai iš tikrųjų teršia ES įvaizdį, tai paveda ir piliečių lūkesčius, mažų vidutinių įmonių lūkesčius ir iš tikrųjų yra daug problemų susijusių su ES biudžetu, kuris turi būti skirtas pirmiausia akcentuojant mokslinius tyrimus ir plėtrą ir turėtų padėti visoms valstybėms narėms spręsti socialinės ir ekonominės problemas. Kalbame ir apie klimato kaitą ir aš manau, kad tie įsipareigojimai, kurie įvardinti, yra absoliutus minimumas, kurio mes galime ar galėjome siekti. Aišku, svarbu, kad mūsų pozicija šiuo klausimu sutaptų, tačiau svarbu, kad būtų ne vien išsakytos pozicijos, bet būtų atlikti konkretus veiksmai. 2015 gruodžio mėnesį bus, vyks Paryžiaus konferencija ir bus pasirašytas naujas susitarimas. Bus pasirašyti privalomi įsipareigojimai ir iš tikrųjų mes nebeturėsime pasirinkimo, mes privalėsime imtis visų veiksmų, siekiant stabdyti klimato kaitą. Mes turime išvengti skurdo, turime išvengti karų dėl vandens ir panašių problemų. Pone Magerinė pasisakė ir apie padėtį Burkina Faso, apie įvykius ten vykstančius, tą politinę dramą, kuri vyksta. Uh, prieš mūsų akis. Aš manau, kad mes turime prisimti labai stiprią poziciją ir pasmerkti valdžios užgrobimą jėga, karinė galė. Manome, kad e, turime pasisakyti už Burkino Faso piliečių teisę į demokratinį procesą ir į civilinę valdžią. Taip pat, kalbant apie Afriką, mes turime pereiti nuo kalbų prie darbų ir galbūt atmesti tą paviršutinišką požiūrį, kurio laikėmės pastaraisiais metais. Mes turime iš tikrųjų tapti lyderiais dėrybose ir dėl Afrikos kontinento. Ponas Kamalis. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad mūsų frakcija, Europos konservatorių mm, ir reformuotojų frakcija pritarė mm, numatytiems klimato kaitos stabdymo tikslams iki 2030 metų. Ir mm, mes manome, kad e, iš tikrųjų e, Anksčiau numatyti tikslai nacionalinių lygmenių stabdė investicijas. Mums svarbu, kad Europos vadovų taryba pabrėžtų, jog visos valstybės narės turi veikti iš vien siekdamos dabartinių tikslų. Uh, Tačiau prieš sveikindami save ir tamšnodami per petį mes turime suvokti, kad yra pasaulis už ES ribų. Ir mes turime siekti realaus tarptautinio susitarimo 2015 Paryžiaus konferencijoje. Mes turime suprasti, kad bet koks susitarimas bus beprasmis, jeigu e, JAV, Kinija, Rusija, Indija, Brazilija ir kitos šalis neprisijungs prie jo. Mes taip pat sveikiname pastangas spręsti ebolos krizę. Ir dabar norėčiau perėti prie to klausimo, kurį kėlė kai kurie anksčiau kalbėjusiai. Klausimas, kuris buvo aptariamas vadovų taryboje, taip vadinami techniniai pakeitimai Europos šalių įnašuose į ES biudžetą, buvo kalbama apie įsipareigojimą. Tačiau iš tikrųjų E, turi būti įvertinti visi sunkumai kilanti šioje srityje. Taip, tai yra techninis klausimas, bet kai aš bendrauju su rinkėjais Junktinėje karalystėje, su kolegomis Niderlanduose, Graikijoje, Italijoje, jie galvoja, kad e, čia gal kažkoks pokštas. Graikai sako, po viso to, ką mes išgyvenome pastaraisiais metais, po tų taupimo prie, priemonių, dabar mes turime dar skolintis, kad turėtume ką duoti komisijai, kuri savo ruoštų dar kažką sumokėtų e, Vokietijai. Ir kiti sako, mes visai neblogai gyvenam paskutariaisiais metais ir dabar už tai esame baudžiami, o Prancūzija tarsi už savo e, klaidas yra E, dar ir atlyginimą. Tai yra paradoksali situacija. Taigi, jeigu komisija iš tikrųjų nori užkariauti visų širdis ir protus, tai turi pasirūpinti, kad mes e, ne vien tik tai būtų naudojami kompiuteriai ir tokios frazės kaip techninės korekcijos. Mes turime iš tikrųjų imtis realių e, veiksmų. Auditorumai rytoj paskal savo ataskaitą. Visi žinom, kas joje bus. Galim sakyti, kad kai kurios valstybės narės yra neatsakingos. Bet rinkėjams tas pats. Jie, jiems nesvarbu, kas, nesvarbu visos diskusijos. Mes turime turėti konkursą komisarą biudžeto kontrolės klausimams. Ir mes turime siekti, kad šie klausimai būtų nuolat stebimi ir sprendžiami. Mes turime spręsti mūsų rinkėjų ir valstybių narių realias problemas. Ir galiausiai, ponas Van Rompai, norėčiau um, pripažinti, kad jūs esate puikus tarpininkas, um, sąžiningas tarpininkas, um, dirbant su visomis valstybėmis narėmis. Ir tą sako visos valstybės narės. Ir mes, parlamento nariai, Taigi tikrai dėkojame už jūsų požiūrį ir bendradarbiavimą su Europos parlamentu. Žinome, kad jūs dirbote keliose pareigose prieš tamdamas vadovų tarybos pirmininku, bet norėčiau padėkoti už jūsų darbą pastaraisiais metais ir sėkmės jums ateityje. Ačiū, ponė Kamalė. Toliau Ale frakcijos vardu ponas Varhovstatas. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tiesų, šiandieną lyg keičiasi sargyba. baigiantis kadenciją Europos vadovų tarybos pirmininkas Van Rompojus išeina. Noriu jį pasveikinti dėl nuveiktų darbų. O taip pat, aišku, norėčiau pasveikinti e, paskirtai išrinktą į komisijos pirmininką dėl būsimų darbų, kurie dar mūsų laukia. Kalbant apie praėjusią Europos vadovų tarybą, iš tiesų spaudoje nelabai daug buvo rašoma apie klimato kaitos e, problemas, e, o veikiau apie vadinamąjį incidentą su Cameronu. Cameronas panašu laikosi naujos strategijos. Sukurti tiesiog po krizę atvykęs, atvykus į kiekvieną Europų, Europos vadovų tarybos posėdį. Man atrodo, kad jis supras anksčiau ir vėliau, kad strategija jo pasirinkta yra prasta. Mm. ir rinkėjai, kažin ar, ar, ar parems jį, nepaisant to, kad jų kaip partijos rinkėjai e, norėtų, aišku, tokios strategijos, kad būtų laikomasi, tačiau žinome, kad jų kaip partija yra visiškai antieuropietiška ir nesiekia bendros europinės pozicijos. Ir ponė Kamal, iš tiesų blogai yra, kuomet yra Kamerono pasisakymais pasiekiamas skandalas. E, sakoma, kad e, štai vienas gaus pinigų, kitas e, tuomet iš jo perims, jam bus sumokėta. Tačiau jeigu sakoma A, turi, turi būti pasakyta ar B. Žinome, kad tokia sistema yra bloga, žinome, kad valstybės narės daro įnašus į biudžetą ir, ir pradinėje E, sutartyje juk buvo numatyta, kad reikia remtis e, nuo savais ištekliais. Ir ar tikrai premjeras Cameronas nori pakeisti sistemą? Jeigu taip, tuomet tegul taip ir elgesi. Tuomet reikia atsižvelgti į Europos parlamento reikalavimą, kaip kad ir siūlė anksčiau Europos komisija, kad mes sukurtume nuosavų išteklių e, sistemą, nes tai pastarnautų ES piliečiams ir nebebūtų daromi tokio techninio pobūdžio priderinimai. Ir tai leidžia man pereiti, ponė pirmininkė, prie komisijos reikalų, naujos sudėties komisijos pradėjusios savo darbą. Žinau, ponė Junkeri, kad turite savo tinklalapį, jūs to nežinote pats. Taigi gal nematėte, kad komisija turi šį tinklalapį, o, o matėte Berlemono pastate portretus visų naujųjų komisijos narių. Uh, spalvingus labai. Aš bent jau visą tą mačiau ir mano frakcijai pasirodė kai kas labai svarbaus per šias ateinančias savaitės, kad e, būtų daramasi, kiek įmanoma, glaudžiau su eurozonos valstybėmis narėmis. E, amerikiečiai 2009 metais jau susitarė dėl 800 milijardų dolerių paketo, kuris bus investuojamas infrastruktūrą, į energetiką ir taip pat į smulkų vidutinį verslą, į paramą šeimoms. Mes 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 metais to nedarėme. O ekonominis augimas e, JAF buvo sukurtas dėl to 2,2 e, e, procentų dydžio, bent jau šiais metais. Taigi tarp 2-3 procentų skaičiai sviruoja. O mes tiesiog perskirstome kelis milijonus eurų būna tai vienur, tai kitur nukreipiame. Bet jeigu norime žengti pirmin, jeigu iš tiesų norime kurti stimulą augimui, e, turime veiktis kitaip. Ir mano frakcija turi, aiškia, savo poziciją dėl mm, atitinkamų priemonių susijusių su paketu ateityje. Mes tikrai negalime praleisti dar vienos um, kovos dėl ekonomikos augimo, dar vieną dešimtmetį šitaip sustoti vietoje. GUE frakcijos vardu dabar kalbėjęs ponas Lijerik. Ačiū, pana pirmininkė. Kaip pirmininkas Van Rompėjus minėjo, paskutinė ekspertų ataskaita dėl klimato kaitos yra labai svarbi, todėl manau, kad e, jau nuskambėjo pavojaus varpas ir mums reikia imtis skubių veiksmų, siekiant, kad Paryžiaus konferencija 2015 m. gruodį baigtųsi sėkme. Ekspertų ataskaitoje e, yra labai daug nerima keliančių aspektų, nes klimato kaita gali turėti negryžtamų padarinių, šiltumo efektų dujų išmetimas į atmosferą yra pats didžiausias per pastarosius 800 metų, todėl vadovų taryba pateikė kelis pasiūlymus, kurie verti dėmesio sutinku, kad e, tai turėtų tapti atspirties tašku tolesniems veiksmams ir manau, <clears throat> kad reikėtų išsameu aptarti kai kurios e, dabartinės e, Europos politikos aspektus ir savai suprantama, kad mūsų nuomonė šiais klausimais skiriasi, tačiau reikėtų remtis konkurencijos principu tačiau jis nėra pritaikytas, pavyzdžiui, transporto sektorėje, norint pasiekti užsibrieštų tikslų. Jeigu mes ir toliau pirmenybę teiksime e, transportui sausumos, sausumos kelių transportų, transportui, o ne geležinkeliams ar kitoms transporto rūšims, tai <clears throat> kils e, šios rytyje arba dar sustiprės tokias pat grėsmės kaip ir e, žemės ūkio e, politikoje, kurią šiuo metu vykdome ir tai neigiamai atsilieps aplinkai ir klimato kaitai. Taigi mes turėtume pasitelkti kitus argumentus, o ne ekonominio oportunizmo e, argumentus teikdami pirmenybę dujoms, naftai, dujoms, skalūnų dujoms, bituminiam smėliui. Aš nemanau, kad galime tikėtis veiksmingų ilgalaikių sprendimų, nederinant tarpusavyje naujo, ekonomi, naujo ekonominės pažangos modelio, kuris leistų mums taupyti energiją ir mažinti taršą bei kurti labiau kvalifikuotas, geriau apmokamas darbo vietas ir siekti ekologinės pažangos. Jeigu ponė Junkeri jūs ketinate parengti didelio masto infrastruktūros reformų planą, e, siekiant labiau suderinti transporto, e, vandentvarkos rytis su viešosios svarbos paslaugomis. Tai mes jam pritartume, taip pat reikėtų kalbėti apie Kopenhagos konferencijos finansinių įsipareigojimų e, planą, teikiant daugiau paramos besivystančioms šalims, kurios susiduria su didžiuliais iššūkiais. Reik, užtenka tik paminėti ebolos viruso protrukį. Galima tik įsivaizduoti, koks gali būti klimato kaitos poveikis besivystančių šalių gyventojams. Todėl mes turėtume daugiau dėmesio skirti ekspertų pasiūlymams e, suma, apie būtinybę sumažinti 70 procentų šiltume efektų dujų išmetimą tam, kad sustabdytume klimato kaitą. Ačiū ponui Lierik, dabar žodis ponui Lambersui nuo Žaliųjų frakcijos. Pirmiausia, noriu padėkoti ponui Lierikui, jo mintims visiškai pritarinu, noriu jų kartoti. E, e, pone Van Rampėjo, kyla visuomet klausimas, kad jums pabaigai ar stiklinė pusiau tuščia ar pusiau pilna. Kalbant apie klimato kaitą, noriu pasakyti, kad mažiausiai 40 procentų ES nusprendė sumažinti šiltnamio efektą dujų išmetimą, tai daugiau negu bet kas kitas šioje planetoje ir visa tai vyksta ES e iniciatyva, taigi mūsų ambicijos pasaulio mastu yra didesnis nei kitų. <clears throat> Tačiau jeigu mes vertintume planetos mums metamus iššūkius, su kuria negalime dėrėtis, nes tai nėra kita valstybė, tai nežinau, ar tie, tos apimtis pakankamos ir ekologinių požiūrių vertinant 40 procentų nepakanka siekiant mūsų tikslų ir Europos, man suprantama, šių tikslų pati viena nepasieks, nes kaip teigia kiniečiai, e, reikia atsakomybę dalintis, tačiau skirtingomis dalimis ir todėl reikia kitoms šalims prisimti tinkamas e, prievolės. E, tačiau aš noriu pakalbėti apie kitus tikslus, tai yra 27 procentų mažinimo tikslus, tiksliau 27 procentų e, atsinaujinančių energijos šaltinių didinimo e, tikslus, kada ketinate šio tikslo pasiekti. Taigi šie du tikslai vienas kitam neprieštarauja, tačiau nepaisant to jie nebuvo pasiekti. 2020-2020 e, pakete e, taip pat Išvelgiame daug trūkumų ir mes manome, kad tai, kas nustatyta, turi būti įgyvendinta, taigi jūs darote ekonominę ir strateginę klaidą nes e, nepakanka vien tik tai užsibrėžti ambicingus tikslus siekiant e, klimato kaitos e, ir taršos mažinimo tikslų, reikia pasitelkti ir atitinkamas ekonominės priemonės šiems tikslams pasiekti, turint omenyje kad Europa turi pradėti vykdyti pramoninį revoliuciją, o nelaukti, kol tą padarys mūsų konkurencija. Taigi, tai turi būti strateginis tikslas, nes tik tai pradėdami vykdyti atitinkamą pramonės revoliuciją mes galime savo konkurentus aplenkti, nes šiuo metu nedarydami atitinkamų, atitinkamų reformų mes tik tai e, veiktume į naudą iškastinio kūro tiekėjams ES tokiems kaip Putinas. Paskutinis pastebėjimas. E, pirmajame vadovų tarybos išvadų punkte vadovų taryba numato savo galimybę peržiūrėti visus šios tikslus, tačiau turi jie dėl peržymo sutarti vienbalsiai. Aš noriu tik priminti, kad sutartie tokių nuostatų nėra ir mes negalime tokiam instituciniam perversmui E, pritarti, kuomet dvi kitos teisėkuros institucijos pastatomos prieš baigtinį faktą, kurį jau yra iš anksto patvirtinusi vadovų taryba. Taigi mes labai didžiai stebėsime e, šią institucinės, šį bandymą pakeisti institucinę galių pusiausvyrą. Ačiū. Dabar e, ponas Metal kalbėsi FDD frakcijos vardu. Mm. Pone pirmininkė, e, kadangi jūs šiandien, pone Vanarpėjau, dalyvaujate paskutinė pirmininkų suėgoje, tai e, noriu pasakyti jūsų adresu keletą žodžių, jūs kalbėjote, pristatėte įprastinę tvarką vadovų tarybos išvadas, kalbėjote apie krizę Ukrainoje, e, kitus klausimus. Aš jūsų penkerius metus klausiausi ir dabar noriu jūsų, pak, jūsų sukritikuoti. E, jūs man daugiausiai priminėte e, praškai cheminį alį. E, ir buvo tuo metu cheminio alio laikais kalbama apie tai, kad <clears throat> nėra jungtinių valstijų tankų ir raketų, tačiau jie rėdėjo Bagdado gatvėmis. Pirmininkas nutraukė kalbėti. Taigi, dėja, mes per pastarus penkerius metus iš jūsų girdime tą patį, pirmininkas, kolega, taip elgtis negalime, negalima, jūs negalite lyginti Europos vadovų tarybos pirmininko su kruvinos diktatūros propagandos ministru. tai yra aiškus ribų peržengimas. Kolega, apsiraminkite, nes e, tai tikrai peržengia parlamentinės kontroversiškos leistinos diskusijos ribas. Taigi, kolega, jūs įspėju arba turite pasverti savo žodžius, arba tol, kol aš būsiu šio parlamento pirmininku, galite susilaukti ir susilauksite sankcijų. Taigi aš tešiu, ką jūs pasakėte per penkerius savo pirmininkavimo metus, padėjote sugriauti demokratiją Graikijoje ir Italijoje, padėdamas pašalinti demokratiškai išrinktus premjerus, pakeisdamas juos Briuselio statytiniais. Taip pat mes per tą laiką stebėjome didėjantį jaunimo nedarbą, kuris peržinė 50 procentų Graikijoje ir Italijoje, tai yra daugiau nei milijonas jaunų europiečių kurie negali rasti darbo ir e, emigruoja iš Europos. Ispanai vyksta į Argentiną, Portugalą, į Braziliją, netgi į Angolą ir e, visi kiti atvyksta į Jungtinę karalystę. Per pastarusius metus 247 tūkstančių emigrantų atvyko į Jungtinė karalystė daugiausia iš ES, e, nu, todėl tai smarkiai įtakoja mūsų darbuotojų atlyginimo mažėjimą ir darbo vietų mažėja. Pone Van Rompėjau, jūs ir toliau neleidžiate mums kontroliuoti tinkamai savo sienų. Ir ne, dar daugiau jūs ketinate e, plėsti ES į rytus, nepaisant to, kad visi mano, kad Ukrainos prieimimas būtų beprotybė. <clears throat> E, euroskeptiškumas ir priešiškumas jūsų politikai atsispindėjo per pastaruosius parlamento rinkimus. Jūs teigiate, kad euro krizė baigėsi, tačiau deflecija dabar jau pasiekė ir viduržėmė jūros šalis, ponė Van Rampėjo. Aš manau, kad jūsų penkerių metų tarybos pirmininko kadencija gali būti vertinama tik mažiausiais pažymiais ir galėčiau apibūdinti tai kaip uh, uh, visišką nusivylimą ir niekas neprivers pakeisti manęs uh, savo nuomonės. Ačiū žodžiu, ponui Borgėčiu. Ačiū, pirmininkė. Šiandien susitikau su plieno pramonėje dirbančiais darbininkais iš Italijos ir man buvo tikrai įdomu išklausyti jų užduotus klausimus. Ir jie atkreipė dėmesį kai kurias klaidas, kurios buvo padarytos, kurias mes padarėme. Ir apie tai verta būtų pagalvoti, kalbant ir apie ateities veiksmus. Ateityje bus galimybių pataisyti tai, kas padaryta ne taip, bet tam reikia įsiklausyti į piliečius, įsiklausyti į tūkstančius rinkėjų ES, kurie išreiškė savo pastabas ir savo nuomonę dėl mūsų padarytų klaidų. Iš tikrųjų, praktiškai nieko nebuvo padaryta siekiant sumažinti biurokratiją ES institucijų. Ir dabar mūsų darbas priklauso nuo klaidų padarytų praeitįje konkrečiai, pavyzdžiui, konkurencingumo srityje. Nuo to dabar kenčia konkrečiai ir plieno pramonė. Taigi, Iš tikrųjų, turime šį klausimą spręsti, nes mes kalbame apie ES konkurencingumą tarptautiniu mastu. Dėl to, apie ką kalbame šiandien. Norėčiau sakyti keletą pastabų. Pirmiausia, energetika. Mes negalime toliau naudotis sistema, kai taikoma valstybės pagalba. Mokesčių nuolaidos taikomos atsinaujinančių išteklių sektoriui. Mes negalime atsinau, kaip atsinaujinančių energetikos šaltinių naudoti tų Mm, kultūrų, kurios gali būti naudojamos maistui. Dar vienas aktualus klausimas yra didžiulė biurokratija ir ji daro didžiulį neigiamą poveikį ir ES ūkininkams, ir mm, smulkiam verslui. Ir mes norėtume, kad Europos komisija iš tikrųjų pagalvotų, kaip būtų galima pagerinti mažų ir vidutinių įmonių būklę. Bendra žemės ūkio politika, tokia kokia yra, nėra sėkminga. ES turi užtikrinti, kad valstybės narės gautų tinkamą paramą skatinamos tvarios energetikos sistemos kūrimą. Europos vadovų taryba pateikė gairias dėl TTIP dėrybų. Yra nugastavimų, kad šis susitarimas padarys neigiamus įtakos ES ir turime šios nugastavimus atsižvelgti nes iš tikrųjų TTIP turės um, poveikio mūsų žemės ūkiui. Ir um, mes turime apsaugoti savo produkcijos aukštą kokybę, ji negali nukentėti. Ačiū. Dabar žodį pirmiausia suteiksime ponui Junkeriui. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu penkias minutės atsakyti į visus ar sureaguoti į visus pasisakymus, aspektus, kurie buvo paminėti. Tikrai labai mažai laiko man skirta. Aš e, iš tikrųjų turiu pasakyti, kad nelabai man patiko kai kurių valstybių narių premjerų elgesys e, po susitikimo, po posėdžio. Juk e, Europos vadovų tarybos posėdžiai rengiami tam, kad būtų sprendžiamas problemos, o ne kad būtų kariaujami karai ten. Ir ilgą laiką aš tiesiog žymėjausi, stebėjau, kas sakoma, lyginau, kas sakoma salės už salės ribų ir pačioje salėje. Mm. Ir nesutapo tie pasisakymai. Ir savo geram bičiuliui Mateo Renci turėjau pasakyti, kad e, nebūsiu biurokratų klano pirmininkas. Jūs gal esat. Toks. Aš esu Europos komisijos pirmininkas. Tai yra politinė struktūra, politinė institucija, kaip ir jūs esate politinė institucija ir aš premjerų paprašiau gerbti tą instituciją, kadangi esame tokia pat rimta institucija kaip ir kitos. Jeigu ponas Paroso būtų klausęsis e, tų visų biurokratų pasisakymų, kreipęs dėmesį, jos tikrai būtų viskas buvę kitaip jau anksčiau formuojant biudžetus. Tikrai yra labai daug bereikalingų Europos komisijos kritikų visą žinių. Ir tas pats pasakytina ir apie Britų premjerą. Išklausęs pono Kamalio pasisakymo, kelčiau klausimą dėl to, ar tikrai manote, kad teisinga yra taip sakyti, juk taip yra tiesiog e, pristatomi kai kurie dalykai Junktinėje karalystėje, bet nebūtinai taip ir yra, kaip yra sakoma. O svarbiausia yra tiesiog laikytis tarties nuostatų. Ir aš dar nebaigiau savo pasisakymą. Aš žinau, kad turėsite ir daugiau klausimų. Labai aiškiai noriu pasakyti, kad komisija vadovaujasi tokiais atvejais valstybių narių patvirtintomis taisyklėmis. Ir kai kyla problemų, komisija pirmininkaujančios Italijos prašymų svarsto įvairias galimybės, kaip tą problemą spręsti. Šiais metais kilusi problema dėl taisyklių laikymosi yra iškai kitokio masto nei iki šiol ginčytinų sumų. Ginčytinų suma siekia 9,8 milijardus eurų, tai yra 200 procentų daugiau. Nei, e, ta ir taip neįsivaizduojama 3,5 milijardų eurų suma. Tik reikia ieškoti šios problemos sprendimo, ne, šaukti garsiai apie Europos biurokratų surinktą pasalą, tai yra taisyklių rinkinys, kurias, kurį patvirtino valstybės narės ir aš e, reikalauju valstybių narių šių taisyklių laikytis. Ir kartais e, taisyklės e, turi būti taikomos atitinkamai ir reikia iškoti sprendimų problemos, kurie nebūtų priimtini vieną ar kitą valstybę, o kurie būtų priimtini e, visiems, nes e, tai ne vien jungties krizės problema, nes pavyzdžiui e, įtaka Niderlandų biudžetui tų biudžetinių korekcijų yra daug didesnė nei jungtinės karalystės biudžetui. Todėl mes turėsime iškoti būdų, kaip šį klausimą spręsti. Noriu gy pasakyti, kad taip galbūt reikėtų pasitelkti nepanaudotas lėšas, e, užuot juos, jas atidėjus į šalį, tačiau tai turbūt nėra pati tinkamiausia priemonė. Aš manau, kad pasitelksime visas priemonės, senas ir naujas, kurias e, poranka turės arba kuriamis galės pasinaudoti Europos investicijų bankas ir siekiant e, skatinti užimtumą. Ir aš tikrai e, nenorėčiau palyginti Patirties Europos Sąjungoje ir Junktinėse valstijose, nes federalinio rezervo įgaliojimai yra visiškai kitokie nei e, Europos centrinio banko, nes ekonomikos gaivinimo planas jungtinėse valstijose tik tai dar labiau padidino valstybės skolą ir mes neketiname įgyvendinti ekonomikos skatinimo programų, kurios neužtikrintų ilgalaikio, ilgalaikės užimtumo padėties pagerinimo Europoje. Mano bičiulis Pitela teigia, kad aš esu visiškai e, simpatiškas žmogus, tai yra pakankamai objektyvi, objektyvus vertinimas, e, bet, e, bet pakankamai per daug griežtas, jis taip sako. Čia aš iš tikrųjų neturėčiau sudaryti griež, griežto žmogaus įspūdžio. Aš E, griežtos pozicijos laikausi, kai kalbu apie užimtumo problemas. Jeigu komisijoje susidurėte su tokia padėtimi, kai daugiau nei 25 milijonai bedarbių yra Europoje, kuomet ekonominė padėtis yra apgailėtina ir blogėja diena iš dienos, tai aš tikrai e, neturiu dėl ko linksmintis ir džiaugtis. Aš esu niūrus ir griežtas dėl to, kad užjaučiu tuos, kurie dabar neturi darbo, neturint darbo, jokauti nėra kada. Taigi mes turime, jeigu norime, kad mus traktuotų ir vertintų rimtai, tai patys turime sudaryti rimtą, pakankamai griežtą įspūdį. Ačiū, papirmininkai, už Jūsų atsakymus. Dabar suteiksiu žodį tarybos pirmininkui ponui Van Rompėjui kalbėti penkias minutės. Ačiū šis penkias minutės. Tai bus mano paskutinės penkias minutės Europos parlamente. Niekada nesakyk niekada. Ne, ne, šiuo atveju tai bus tikrai paskutinės penkias minutės ir aš, aš tikrai neprašysiu papildomų penkių minučių. Taigi, e, kelios pastabos apie tas dvi temas kuris norėčiau pakalbėti daugiau, kurios buvo svarstytas vadovų taryba, tai yra klimato kaita ir ekonominė padėtis. Kalbant apie klimato kaitą, noriu padėkoti visiems tiems, kurie kalbėjo šią temą, nes e, ne visuomet politikai svarsto ilgalaikės temas, nes dažniausiai e, svarstomi vakarykštės arba už vakarykštės dienos e, svarbiausių klausimai, tačiau mes skiriame laiko ilgalaikės svarbos klausimus, tai yra klimato kaitai. Ir manau, kad mes neturėtume dabar pradėti kažkokią tai tikslų aukcioną, tikslai visuomet gali būti platesnių užmojų, todėl, e, ar, tačiau reikia mūsų ambiciją suderinti su valstybių 28 valstybių narių siekiais ir e, tos ambicijos visuomet e, kelia daug problemų Mūsų tikslai buvo plačių užmojų, tai yra 20 procentų sumažinti CO2 išmetimą palyginti su 1990 metais. Taigi 20 procentų sumažinti per 30 metų, dabar buvo patvirtintas 40 procentų tikslas 10 metų, tai yra pakankamai plačių užmojų tikslas ir mes tą sieksime padaryti ES viduje, nes negalime mm, keistis CO2 kvotomis pasaulio mastu, taigi ES bandys e, savo viduje tą tikslą pasiekti ir aš maičiau, kad tas susitarimas tikrai buvo plataus užmojo, tačiau reikia atsižvelgti į visų valstybių narių ypatumus ir įsivaizduokite, kad jeigu tas sustarimas nebūtų pasiektas, kokie padėtie aš dabar būčiau. Europa, iš kurios buvo tiek daug tikimasi taip pat ir iš jungtinių tautų generalinio sekretoriaus, nebūtų įvykdžiusi savo įsipareigojimų. Taigi mes pasiekėme susitarimą ir darybos truko du mėnesius, ne tiek vadovų taryboje, tačiau daugiausiai parengiamojo etapo darybos tam, kad vadovų taryba galėtų priimti sprendimą, mes rėmėmės komisijos pateiktų pasiūlymų. Ir kalbant apie tuos tris e, tikslus, mes e, iš tiesų rėmėmės tą schemą, kurią e, prieš kelis mėnesius parengė Europos komisija. Žinoma, tikslas e, sumažinti 40 procentų CO2 išmetimą yra esminės svarbos, nes tam, kad pasiektume šio tikslo, reikės mažinti energijos suvartojimą, pasitelkti daugiau e, atsinaujinančių energijos išteklių, nes priešingų atveju tikslo nepasieksime. Dar noriu pridurti, kad siekiant sumažinti energijos suvartojimą, Taip pat e, ankstesniam etapui buvo nustatytas e, <clears throat> neprivalomas tikslas, orientacinis tikslas. Tačiau galiausiai mes vis tiek sugebėjome e, susitarti, pasiekti kompromiso ir ta pabaiga susitarant dėl e, klimato kaitos paketo iš tiesų buvo pakankamai graži ir man pačiam ir sijauskite į mano kailį. Jūs reikia, nes man reikėjo siekti sustarimo tarp 28 valstybių narių, galiu jūs patikinti, kad tarp valstybių narių yra tikrai uh, nemažai prieštaravimų. Kalbant apie ekonomikos augimą, nėra E, jokios priemonės, kuriai būtų galima teikti pirmenybę, siekiant atgavinti ekonomikos augimą. E, vertinant padėtį, aš pamėginsiu tą padaryti. E, turėtume matyti svarbiausią tikslą, tai yra kurti daugiau darbo vietų ir taip skatinti ekonomiką, tačiau padėtis yra pakankamai sudėtinga tiek pinigų politikos srityje, jau e, dabar e, kai kurie šią politiką vadina prisitaikelišką. Kalbant apie biudžeto politiką, paskutinė komisijos e, turimi duomenys patvirtina, kad laikomasi neutralios biudžeto politikos 14 ir 15 metams, nes biudžeto politika nelėtina ekonomikos augimo, jūs galite patikrinti visus skaičius ir iš tiesų niekas nereikalauja ir neprašo didinti biudžeto deficito, nes niekas vadovų taryboje to nenori, nes puikiai žinome, į kokią padėtį tuomet patektume. Kalbant apie struktūrinę reformų pastangas, jos jau buvo minėtos, reikėtų geriau pasinaudoti bendrosios rinkos teikiamais privalumais, ypač energetikos, skaitmeninės ekonomikos, inovacijų taikymo srityse. Ir e, manau, kad šioms sritims komisija artimiausiais metais teiks pakankamai daug reikšmės ir dėmesio, taip pat kaip ir būtinybė vykdyti struktūrinės reformas bei skatinti investicijas. Investicijos E, šiuo metu nesiekia netgi to lygio, kuris buvo pasiektas iki finansų krizės visose valstybėse narėse, net ir tose, kuriuose ekonominė padėtis pati geriausia investicijų lygis yra žemesnis nei e, prieš 7-8 metus. Kodėl? Taip pat ir dėl to, e, kad smarkiai padidėjo privataus sektoriaus skola. Privataus sektoriaus skola atsirado uh, pirmuoju euro gyvavimo etapu. Ir ta, per tą pirmąjį eurozonos e, etapą buvo padaryta aiškių klaidų, dėl kurių dabar ir yra stabdomos investicijos. Nes jeigu skolų našta taip pat ir privačiame sektoriuje yra tokia sunki, tai investicijos automatiškai nėra skatinamos. Ir tai yra e, svarbiausia priežastis, paaiškinanti e, svarbiausias komisijos iniciatyvas, kaip minėjo Žanklodas Junkeris, kuris pasitelkus bus siekiama atgaivinti privataus sektoriaus investicijas. Aišku, tam reikia bendrų kolektyvinių pastangų, Tačiau aš e, tikiuosi, kad privačių investicijų aspektas yra esminės svarbos, kalbant apie pastangas artimiausių laikų, pastangas, kurių artimiausių laikų imsis komisija. Yra dar ir daugiau priemonių, kuriomis galime pasinaudoti, tačiau prieš tai reikia viską gerai įvertinti, ypač tai, kas iki šiol vyko eurozonoje. Gyvi Ferhofstato palyginimas su jungtimis valstijomis, na, įsivaizduokime, kad, me, kad jungtinėse valstijose nėra skalūnų e, naftos arba skalūnų dujų ir ekonomikos augimas iš tiesų nebūtų toks didelis ir nebūtų labai smarkiai, nebūtų didelio skirtumo tarp JAF ir e, Europos ekonomikos augimo. Reikia pripažinti, kai kuriuose srityse JAF elgėsi išmintingiau nei mes, pavyzdžiui, bankų sektoriuje jie susitvarkė daug anksčiau negu mes. Ir e, praėjusiu sekmanį buvo paskelbti e, bankų e, bandymų ekstremaliomis sąlygomis atsparumo testų rezultatai Europos Sąjungoje ir mm, manau, kad bankų likvidumo rodikliai tikrai yra labai svarbus siekiant imtis ekonomikos gavinimo veiksmų. Tačiau turime aiškiai pripažinti, kad dabar turime mokėti už anksčiau padarytas klaidas. Leiskite man tarti dar keletą žodžių olandiškai pabaigai. Aš nelabai e, dažnai kalbėdavau olandiškai šią kalbą, tačiau kelis kartus tą dariau. Taigi norėčiau bet kokiu atveju padėkoti Europos parlamentui ir e, visiems, su kuriais per pastarąją kadenciją palaikiau ryšius frakcijų vadovams asmeniškai. Aš tikrai e, pagal sutarčių nuostatas nebuvo atskaitingas Europos parlamentui, tačiau visuomet mėginau palaikyti neformalius kontaktus, gerus tarpusavio e, santykius, nepaisant to, kad mūsų nuomonės dažnai skirdavosi. Todėl e, tos paradoksalios nuostatos užfiksuotos Lismos tartyje, kuomet įsteigta vadovų tarybos e, pirmininko pareigybė, e, tačiau e, nėra numatyta jokių ryšių tarp vadovų tarybos pirmininko, komisijos pirmininko, nėra jokių formalių santykių užfiksuota su eurozonos struktūromis, nei formalių ryšių su Europos parlamentu, todėl reikėjo sukurti neformaliai tą, ko nebuvo užfiksuota. Formaliai aš tą mėginau daryti tam, kad atskiros institucijos galėtų dirbti ranka rankom e, ir to pasiekti tikrai nebuvo lengva, tačiau mums tai pavyko, kuomet vadovų taryba imdavosi tinkamos iniciatyvos, buvo pasitelkiama sena teisėkuros procedūra, pavyzdžiui, kalbant apie klimato kaitą ir galiausiai vis tiek būdavo pasiekiamas susitarimas, nes vadovų tarybos narių atžvilgių, kurie buvo nusiteikę Europos parlamento atžvilgių kritiškai ir tokių yra nemažai, aš dažnai diskusijose su jais gindau Europos parlamento poziciją, tačiau kalbėdamas su Europos parlamente susidarydavau įspūdį, kad Europos parlamente visi nusiteikia prieš tarybą, tačiau galiausiai vis tiek pavykdavo susitarti taip pat ir dėl ES biudžeto. Man buvo labai sunku tarpininkauti tarp tarybos ir e, parlamento siekiant susitarimo, tačiau mes jį vis tiek pasiekėme. Mes visi dirbame Europos labui. Per pastaros penkerius metus Europos institucijos e, siekia bendradarbiauti kuo glaudžiau. Tai galbūt buvo pats sunkiausias Europos sąjungos laikotarpis nuo jos įsteigimo. Negalime pasakyti, kad visas problemas jau įveikėme, veikiau priešingai, prancūziškai. Galbūt būtų galima pasakyti, kad mes e, tik tai išjudiname e, tas problemas, kurios dar išaiškės ir e, aiškiai pasimatys per busmos penkerius metus. Tačiau jeigu mes nesugebėsime įrodyti, kad bendromis pastangomis galime uh, atgaivinti ekonomikos augimą, sukurti naujų darbo vietų, tai po penkerių metų Europos parlamento rinkimų rezultatai gali būti daug blogesni nei dabar. Todėl e, šie būsimieji penkeri metai politiškai bus dar svarbesni nei praėjusiai. Dar kartą noriu padėkoti Jums už bendradarbiavimą ir viso geriausio e, iki pasimatymo. Merci beaucoup, monsieur le président, pour vos mots. Ačiū, ponė pirmininkė, už jūsų žinę Europos parlamentui. Taip pat parlamentas nori atlikti labai svarbu vaidmenį per busmus penkerius metus dirbiamas ranka rankon su komisija ieškant ir pateikiant mūsų piliečiams atsakymus ir rūpmus klausimus ir parlamentas savo vaidmenį tikrai atliks atsakingai. Ačiū už jūsų atliktą darbą, ačiū už šią pasitikėjimo Europos parlamentu žinę ir signalą. Ir už tai, kad gynėte daugia kalbystę, už tai, kad e, mėginote kalbėti taip pat ir savo gimtają kalbą, nes daugia kalbystė tai yra dovana Europos parlamentu, kadangi pono Borgėcijo nėra, tai aš teiksiu dabar žodį paminiu tau. Uh, Mr. President, uh, in one of your final... Pirmininkė, būdamas vadovų tarybos pirmininku, panas Van Rampai, jūs kalbėjote apie 1,7 milijardo sąskaitą Jungtinės karalystės mokesčių mokėtojai dabar turės sumokėti šitą sumą už tai, kad mums visai neblogai sekėsi. Tai taip, už sėkmę yra baudžiama Europos Sąjungoje. Um, Kameronas, pamėgdžiodamas jų grantą, sakė, kad dabar priešinsis Europos Sąjungai už tai, kad tos taisyklės yra neteisingos. Norėčiau pabaigai pasakyti ačiū ponui Venrompo ir ponui Barosu už tai, kad jūs pastumėte Junktinę karalystę link išėjimo iš ES. Mes išeisime labai greitai. Ačiū. Ponas Lambertai, jums žodis. Pone Van Rompėjų, Jūs e, aiškiai parodėte tiek tiems, kurie jūs gynė, tiek tiems, kurie jūs kritikavo. Uh, prieš jums pradant eiti šias pareigas ir norėdami, kad jas užimtų galbūt Tonis Blėras. E, tai aš tuo metu sakiau, kad ponas Van Rompėjus mus nustebins ir jūs e, mus tikrai daug, labai nustebinote. Aš jūs pažinojau, todėl buvau to e, tikras, tačiau aš nebuvau tiek nustebęs, kiek norėjau, nes Jūs kalbėjote visose savo kalbose, kad politika tai yra galimybių menas ir, e, e, pavyzdžiui, klimato kaitos. E, Klimato kaitos rytyje buvo siekiama, e, buvo pasiektas sutarimas, tačiau netoks ambicingas. Taigi, e, kai jūs dabar vertinate padėti valstybės narėse, šį klausimą galima užduoti mums visiems, ne tik ponui Van Rompėjui. Jeigu politika yra galimybių menas, jeigu mes kiekvienais metais e, matome didėjantį e, gyventojų skaičių gyvenantį e, žemiau skurdo ribos vienu procentu. Ir matome, kad krizės metu vienas procentas Europos gyventojų savo turto padidino valdomą Tai e, turint omenyje, kad politika yra galimybių menas, tai manau, kad vertinant rezultatus galime pasakyti, kad jie būtų galėję nebūti geresni. Na, jūs nesate vienintelis atsakingas už tokius rezultatus, tačiau jūs buvote Europos vadovybės e, dalis. Todėl e, galbūt baigdamas savo kadenciją galėtumėte daugiau dėmesio arba daugiau pabrėžti socialinio teisingumo svarbą, kadangi jūs esate kilęs iš krikščionių socialistų E, šeimos. E, taigi, e, būtent, kad netkreipėte daugiau dėmesio į šį aspektą, aš apgalestauju, baigiant jums eiti šios pareigas. Pono Lierik, žodis, ačiū, pana pirmininkė, ačiū <clears throat> už jūsų atlikto darbo rezultatų pristatymą. Ponė Junkeri, kuomet jūs pirmininkaujate keturių prezidentų grupiai, kuri turėtų renkti pasiūlymus dėl eurozonos paties pagerinimo. Tai, <clears throat> ponė Van Rapėjau, jūs savo ruoštų minėjote, kad Europos centrinis bankas turi laikytis atinkamų įsipareigojimų ir stebėti, kad būtų laikomas Maastrichto kriterijų. Tai tiesa, tačiau ne dėl to, kad valstybės nesilaiko Maastrichto sutarties kriterijų, jos negali, jos e, privalo vykdyti kontrreformaciją ir e, taupimo politiką, nes būtent ši politika prisėda prie nedarbo didinimo. Jeigu vertintume Centrinio banko politiką, tai jį pasikeitė palyginti su ankstesnėje. Tačiau vienas dalykas yra skolinti už žemas palūkanas Centrinių bankų ir kitas dalykas e, sudaryti galimybę uh, veikti, funkcionuoti realiai ekonomikai. Jūs kalbėjote apie privataus sektoriaus skolas, kurios daugiausiai atsirado dėl pernelyg didelių paskolų palūkanų, e, kurias rinkdavosi privatus bankai ir e, per didelių dividendų mokėjimų. Taigi aš jūsų vietoje daugiau dėmesio skirčiau būtent šiems iššūkiams. Pone Verhovstatui žodis. Pirmiausiai, pone Van Rampėjau. Manau, kad e, gerai atlikote savo darbą pasiteldamas e, Belgijos e, politiko patirtį, mm, nes visi puikiai žino, kokią vertę Europoje turi mm, Belgijos politikos patirtis, Luksemburgo taip pat Konstatuojant dabar jūsų kadencijos pabaigą, galime teikti, kad padėtis ES nėra e, gera dėl didelio nedarbo, ekonomikos e, augimo nepakankamo, bankų problemų. E, tačiau nepritariu tiems, kurie siūlo grįžti atgal ir mažinti ES įtaką, tuo tarpu, kai matome, kad problemos daugiausiai kyla dėl nepakankamos integracijos ES lygių, <clears throat> nes jauni E, žmonės, kurie kitur gali teikti tinkamas paraiškas internetu Europos Sąjungoje turi gauti 28 leidimus. E, tarp jungtinėse valstijose, e, tarkim, mobilaus ryšio srityje reikia derinti 28 valstybių narių operatorių ir <clears throat> ryšių reguliavimo tarnybų sprendimus be leidimus Junktinėse valstijose pakanka tik trijų e, leidimų, norint pradėti atitinkamą e, veiklą. Taigi Žanas Klaudas turėtų siekti per artimiaus penkerius metus daug daugiau, nes per pastarą kadenciją aš pasigėdau ambicijų. Ponas Henkelis dabar. Pone Vendrompėjau, esu dar naujokas Europos parlamento narys E, bet tiesiog kaip pilietis visgi norėčiau padėkoti Jums už praėjusią kadenciją ir ten nuveiktus darbus. E, dėl to, ką, kaip elgėsi Jungtinė karalystė šiuo metu jos premjeras, tikrai kyla labai daug klausimų ir e, nerimo jau nekarta buvo minėta čia, kad reikia laikytis sutarties nuostatų, bet kai jų nesilaiko tie, kurie visų pirma nesilaikė taisyklių gelbėjant ir, ir bendrų veiksmų gelbėjant eurą, mm, yra dar didesnis akibrokštas. Iš tiesų buvo tiesiog nesilaikoma duotų pažadų anksčiau. Pavyzdžiui, pažadas dėl e, draudimo palaikyti ir toliau e, finansinę paromą numatytą. Dėl Jungtinės karalystės atvejo, kai pagalvoju, kas netinka, kuo užkliūna Europos Sąjunga Britams. Tas išriškėjo iš uh, pono Natal uh, kalbos. Manau, galima gal ir um, suprasti, dėl ko jie nenorėjo gelbėti euro ir uh, kad vis mažiau laikosi solidarumo principo. Tai reiškia, kad vis mažiau konkurencijos belieka tarp valstybių narių, vis daugiau E, harmonizacijos e, ir derinimo priemonių imamasi, o dabar pamažu reikės vėl e, pereiti prie socializavimo veiksnių, veiksmų gelbėjant bankus ir finansus. Jungtinė karalystė, kaip mes norėtumėm vis dėlto, turėtų likti Europos Sąjungoje, to tikimės ir Nepaisant visų kylančių ginčių, reikia prisiminti, kad Junktinė karalystė yra antra didžioji pagal, e, didžiausia pagal įmokas ES narė. Taigi, ponė Weberi, pagalvokime ir apie tai, kas mokės daugiausiai, jeigu Junktinė karalystė išstos. Parlament, Pone Van Brem toliau. Ačiū, ponė pirmininkė, aš kalbėsiu mūsų abiejų gimtają kalbą. Dėl klimato kaitos buvo nemažai kas pasakyta. Uh, Nors iš tiesų tie reikalai lik ir liko posėdžio paraštėse. Dar norėčiau labai tiesiai pasakyti, kokias išvadas regiu politinio pobūdžio e, išplatintame dokumente. Pirmoji išvada skamba taip klimato kaita egzistuoja, vyksta, ją visų pirma sukelia žmogaus veikla, klimato kaitos poveikis vis dar jaučiamas ir dabar yra tarsi 5 minutės po 12 valandos, 5 minutės po vidurnakčio. Mokslininkai padarė viską, ką galėjo ir faktai yra aiškus, kaip ant delno dabar turi veiksmų imtis politikai. Jie turi daryti reikiamas išvadas ir prisijimti reikiamą atsakomybę. Man atrodo, turint omeny šį kontekstą, reikia atitinkamai vertinti ir patiktas išvadas. Daug kartų jau tas buvo sakyta, bet aš nepaisant to vis tiek dar noriu tai pakartoti ir pabrėžti, kad sustarimas vis dėlto yra ir tai yra gera žinia. Mačiau nuotraukoje jūsų anūkų būri, e, tikrai gražus vaizdas, bet tikriausiai nesudarę sustarimo um, nebūtumėte taip melai žvelgęs į savo anukams e, į akis, galvodamas apie jų ateitį. Be abejo, negalite tikėtis e, e, didelio entuzijazmo iš mūsų frakcijos. Mes sveikiname tai, kas buvo pasiekta, bet to dar neužtenka ir tikimės, kad per ateinančius ateinančią laikotarpį dar bus pasiekta ir daugiau pažangos. Dar kartą dėl tikslų ir jų dydžio numatyto. Gal ne tiek tai svarbu, bet labiau akcentuotinas yra įgyvendinamumo aspektas. Jūs ir pats tą patį minėjote. Ir praeitie nebuvo privalomo pobūdžio tikslų, tačiau dabar štai dėje matome to rezultatus. Atsinaujinantis energijos ištekliai čia, įpareigojimo pobūdžio tikslai buvo numatyti ir vėlgi rezultatai akivaizdus. Skirtumai iš tiesų darosi per nelik dideli tarp valstybių narių ir visi specialistai sako, nesvarbu, ar tai būtų energetikos politika, ar klimato kaitos e, politika, atsinaujantis energijos šaltiniai yra būtent visų mūsų problemų sprendimo dalis. Yra nemažai dar spragų, mm, į kurias reikėtų atkreipti dėmesį ir neleisti jomis naudotis kitiems, nesuteikti galimybės E, ir toliau investuoti į kai kurias e, aplinkai kenkiančias priemonės. Pone Van Rompėjau, jūs tikrai nemažai prisidėjote prie viso to, būtent jūsų nuopelnas yra tai, jeigu ne jūs, tikrai nebūtų buvęs pasiektas šis sustarimas. Ir už tai reikėtų jums padėkoti, tai ir daro mūsų frakcija ir apskritai dėkojame jums už visos kadencijos darbą. Taip pat atkreipėte dėmesį į tai, kad šiandieną e, gal didžiausių problemų nesudaro. Europos parlamento įtraukimas į e, mūsų procedūras, bet labiau problema vertinčiau tai, kad Europos vadovų tarybos posėdžiuose ministrai pirmininkai, vyriausybių vadovai, valstybių vadovai kalba veikiau tarp savęs tik tai ir labai jau už uždarų durų. Norėtųsi, kad situacija pasikeistų. Ačiū toliau ponas e, Manfredas Weberis. Iš tiesų nebūčiau gal ketinės FDD kolegos e, pasakymo komentuoti, bet vis dėlto iš tiesų tas klausimas e, dėl to, ką darysite po to, kai, e, kai mes išstosime, kai Junktinė karalystė išstos iš Europos Sąjungos, nuolat yra keliamas, e, e nes Europos Sąjunga laikoma ir vertinama jų akimis kaip e, visiškai nieko vertas dalykas, problemų maišas. Aš taip nemanau, todėl ir nematyčiau tos problemos. Man atrodo, reikia blaiviai vertinti mūsų politinę sistemą ir, ir mūsų politiniai veikėjai aukštrango kaip tik ir turi spręsti problemas, kurios kyla, aišku, visą laiką susiduri su problemomis, kai tau pateikiama sąskaita ne, nemaža. Ir visiškai suprantama, kad e, Junktinės karalystės piliečiams nesinori e, purtyti savo kišenių, bet visgi, jeigu jie nesumokės, tuomet e, už juos tas skolas turės sumokėti kiti. Tada galbūt vokiečiai nukentės ar Austrai nukentės piliečiai, todėl kad jie turės sumokėti reikiamą sumą. Todėl manome, kad reikėtų laikytis bendrų visiems taikomų taisyklių ir pabaigai dar kreipsiuosi į poną Van Rompėjų. Aš savo įvadinėje kalboje bandžiau jūs šiek tiek paprovokuoti, atskleisti daugiau kortų, kaip yra kalbamasi, kaip bendraujama už uždarų durų, bet dėje vis dėlto daugiau informacijos apie tai ir nesuteikėte, bet nepaisant to, ačiū Jums už nuveiktus darbus ir ko geriausios kloties ateityje. Ačiū ponui Weberiui. Pone Kobern, tai nėra tiesiog diskusija, čia yra pirmininkų sueiga. Uh, Gal suteiksite žodį ir tiems, kas ne vien jūs pagirti nori. Baigiame konferenciją. Dėkoju ponui Van Rompoj, ponui Junkeriui. Reikia laikytis taisyklių. Ar aišku? Jūsų atstovai jau kalbėjo du kartus, tai pirmininkų suiga. Ir visi jau pasisakė, ačiū, viso gero. Ça n'est pas démocratique, c'est pas comme les maisons de communes.